sąjunga tokiu atveju galėtų e, gauti papildomai lėšų. Ir labai svarbu, kad mes įvestume tokį mokestį. EPP. Ačiū EPP frakcijos vardu, kolega Žampol Gozės.